Mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous demande un peu de silence. Mes chers... Gerbėmiai kolegos, prašau tylos, gerbėmiai kolegos, pradedame darbą, pradedame savo steigiamąjį posėdį, kalbame apie 2014-2020 metų Europos parlamento biudžeto komiteto steigiamai posėdį. Ir aš kreipiuosi jūs, kaip darbą baigiantis tai yra kaip buvęs pirmininkas ir aš norėčiau pasveikinti visus, kas buvo perinktas naujai kadencijai ir uh, mes norėtume iš karto pradėti, nes laiko posėdžių skirta yra nedaug. Iš karto noriu Jums priminti, kad yra verčiama į visas mūsų komitetui naudingas e, kalbas, Tai yra visos ES kalbos išskyrus maltiečių kalbą. Taip pat norėčiau Jums priminti, kad šis biudžeto komiteto, komiteto posėdis yra transliuojamas internetu. Ir taip pat norėčiau Jums priminti, kad mes galim, gali būti, kad mums reiks balsuoti elektroniniu būdu. Jei yra tokių narių, kurie neturi savo balsavimo kortelės, turėtų man apie tai iš, dabar iš karto pranešti, nes mes e, tuomet galėsime jums suteikti e, kitą kortelę, kurią jūs galėsite pasinaudoti e, balsuodami. Ar turime tokių norių, kurie neturi kortelės? Janušas neturi kortelės, ar ne? Jis naujokas yra mūsų komitete. Norėčiau Jums priminti, kad šio posėdžio tikslas yra sukurti e, komiteto biurą ir pirmiausia rinksime pirmininką ir po to keturis vicepirmininkus, laikantis 204 straipsnio antros dalies e, mūsų parlamento darbos tvarkos taisyklių. Taigi pirmiausia turėsime rinkti pirmininką, o po to vicepirmininkus. pirmininkus man buvo pranešta, kad keli tikrieji nariai jau įgaliojo e, kelis kitus narius balsuoti. Pablo e, Čikito pakeis e, ponia Jarda, atsiprašau, jeigu nesingai tariu posėdį, Danielį Lejuto balsus už Peter Maiter Klers Mudy bus taip pat e, e, pakeista. Socialistų frakcijos narys balsus už Paul Tank. Jei yra kitų narių, kurie balsuos už kitus, už kitus pagal galiojimą, prašau man apie tai pranešti. Dabar pirmasis darbo tvarkės punktas – pirmininko rinkimai. Mums reikia surinkti kvorumą. Kvorumas būtų vienas ketvirtatlis komiteto narių, tai yra dešimt parlamento narių. Ir akivaizdu, kad mūsų yra daugiau nei dešimt. Taigi kvorumas ir e, kvorumą turime. Jūs norite kažką pasakyti, prašau. Aš tiesiog norėčiau Jums pranešti, kad aš taip pat balsuosiu už vieną AKR narį. Gerai, pasižymėjome. Dėkoju. Gerard Dupré. Džiaugiamės, kad jūs pas mus sugrįžote po keliarių metų. Uh, uh, Dėkuoju, panė Pirgė, man taip pat labai malonu yra jūs čia matyti, kaip ir kitiems kolegoms. Aš norėčiau savo frakcijos vardu pasiūlyti štai e, tokią kandidatūrą. Žan Artuo, mes norėtume, kad jisai taptų uh, pirmininku. Ar turite kitų kandidatų? Ne. Kitų kandidatų nematau. Todėl norėčiau paklausti, ar ponas Artvy norėtų būti paskirtas kandidatu komiteto e, to pirmininko postui užimti. Taip, ponė pirmininkė, dėkoju. Taigi, aš e, konstatuoju, kad pona, pono Žan Artvy kandidatūrą iškėlė Aldė frakcija pagal 15 straipsnių pirmąją dalis, kuri yra susijęta su 209 straipsniu. Mes į tai atsižvelgime, remiantis 204 straipsnio pirmąją dalimi mes patvirtame, kad jis yra mūsų komisijos e, tikrasis narys. Jisai taip pat užpildė finansinę deklaraciją, remiantis mūsų darbo tvarkos taisyklių pirmojų priedų. Ir jisai, buvo, iš, jisai yra kandidatas ir dabar norėčiau, kad mes plojimas patvirtintume jo kandidatūrą, jo išrinkimą. Žanai Artvai, aš jūs sveikinu ir man labai malonu yra jums perduoti šio posėdžio ir biudžeto komiteto pirmininkavimą. Thank you, thank you, dear colleague. Thank you for your Labai ačiū kolegos. Labai ačiū Jums už pasitikėjimą. Aš sieksiu patenkinti Jūsų pasitikėjimą ir tikrai dėkuoju Jums už tą pasitikėjimą, kurį ką tik išreikš, išreiškėte. Ir Aš tikiuosi, kad būsiu jo vertas. Norėčiau pirmiausiai padėkoti Alanui Lamasiūrui, kuris buvo šio komiteto pirmininkas, labai talentingas, labai e, atsidavęs pirmininkas e, kuris gynė parlamento įvaizdį. Jūs dirbote Elano e, Žiupė vyriausybė 95-97 metais, buvote biudžeto komitetas ir buvote o aš buvau atsakingas už ekonomiką ir finansus. Ir mes patvirtiname, kad abu esame atsidavę tam, kad biudžeto vieningumas būtų išlaikytas, mm, sąskaitų vieningumas, kad būtų užtikrintas taip pat. E, mes e, siekime patikslinti stabilumo ir augimo pakto e, nuostatas e, Prancūzijoje, e, dedant mums pastangas, įtvirtinant e, stabilumo ir augimo paktą, BVP. Valstybės deficitas numažėjo nuo 6 iki 3 procentų BVP. Ir mūsų kai kurie veiksmai iš tikrųjų buvo labai drąsus, reikėjo daug drąsos politinės, kad galėtume juos įgyvendinti. Gerbimi kolegas, aš. Uh, Sveikinu Jūs, kurie iš, vėl išrinkti esate į parlamentą, kurie vėl tapote šio, parlam, šio komiteto nariais. E, biudžetas, e, reikia pasakyti, kad tai yra realybė ir labai mm, e, gerai jūs suprantate, kad jisai susijęs su dideliais siekiais ir kartais prieštaravimais. Neseniai patvirtinta 14-20 metų daugiametė finansų programa. E, ir mes e, savo kadencijos metu įgyvendinsime tą programą. Mūsų laukia daug iššūkių. Įgyvenant šią programą reikės 2016, o gal ir anksčiau, atlikti peržiūrą e, šios daugiametės programos. Tai yra labai rimtas demokratinis žingsnis. Ir parlamentas taip pat pasižiūrės į visus teisės aktus Neseniai įvykę rinkimai e, ragina mus labai gerai pasižiūrėti tai, kaip funkcionuoja Europos Sąjunga. Ir taip pat e, e, mes esame tikri, kad mums pavyks įsisavinti nepanaudotas, bet skirtas biudžeto lėšas Taip pat, e, kad mes sugebėsime deramai finansuoti naujus prioritetus. Žinome, kad dabar yra lėšų skirtų nepanaudotų daugiau kaip 220 milijardų ir 24 e, milijardai yra, e, turi būti panaudoti kaip galima greičiau. Taip pat mes eurozonai skirsime labai daug dėmesio Europos finansinio stabilumo mechanizmui, kuriam reikia ypatingo dėmesio galvojant apie demokratinę kontrolę. Mes, e, taikydami stabilumo sutarties 13 straipsnį, turime derinti veiksmus, užtikrinti gerą valdyseną ir siekti nacionalinių parlamentų lūkesčius patenkinti, taip pat eurozonas valstybių narių ir Europos parlamento lūkesčius. Ir mes e, sieksime renkti tarp parlamentinės konferencijas šiuo tikslu, kaip kad vyko iki dabar. Agentūros ir nuosavi ištekliai turėtų būti mūsų svarbiamis darbo temomis. E, mes turime mm, skirti didžiausią dėmesį deramam viešųjų finansų naudojui, naudojimui ir pademo, tvirtinti gero valdymo, geros valdysenos principus. Aš e, šiais tikslais e, pasiūlysiu pradėti apmąstymų laikotarpį, kad mes galėtume apsibriežti gairias ateičiai. Taip pat e, turėsime jau greitai galimybę aptarti pagrindinės gairias kitų metų biudžetui. Dar kartą dėkoju Jums už Jūsų pasitikėjimą. Ačiū. So to... Dabar rinksime komiteto vicepirmininkus. Paskelbsiu, kokie pakaitiniai nariai e, dalyvaus balsavime vietoj tikrųjų narių. E, tai yra tie patys pakaitiniai nariai, kurie dalyvau renkant Alan Lamasiur ir turėtume pasakyti, kad jeigu įvyko kai kurių pokyčių, frakcijos turi informuoti pirmininką. Atrodo jokių pokyčių nebuvo. Taigi, e, paskelbsiu, kad e, kvorumas e, egzistuoja pagal 208 taisyklę. Kandidatus į vicepirmininkus. Pirmingas pasitaiso, mes turime dabar e, nominuoti pirmąjį vicepirmininką. Kas yra kandidatas? Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Norime pateikti pasiūlymą PP vardu. E, dėl pirmojo vicepirmininko siūlome Petri Sarvamą. Petri Sarvama. Kreipiuosi į kandidatą, ar jisai sutinka. Taip, su didžiausiu malonumu. Dėkuoju. E, sąlygos jos skirimui yra patenkintos. Jį nominavo iškėlė kandidatų frakcija. Jis sutiko būti kandidatu, jis pilnataisis komiteto narys, jis yra finansinių interesų deklaraciją užpildęs kaip kad pridera. Jis yra vienintelis kandidatas į šį postą ir siūlau, kad mes pritartume jo išrinkimui plojimais. Mr. Petri Sarvama. Ponas Petris Sarvama, ar prisijungtumėt prie mūsų ir jums sveikinimai. Ačiū pirmininkė. Dabar rinksime antrą vicepirmininką. Sąlygos visos patenkintos, kvorumas pasiektas. Taigi, ske, ka, e, nominuojame antrą kandidatą į vicepirsininką. Dėkuoju, ponė pirmininkė, e, sveikiname Jūs tapus pirmininku socialistų frakcijos vardu. Mes norėtume e, iškelti Jens Geier kandidatūrą. Thank you. Do you consent to be a candidate? Ar jūs sutinkate būti kandidatu? Taip, su malonumu. Finansinių interesų deklaracija užpildyta. Ar yra kitų kandidatų? Ne, nėra. Tai matau, kad esate vienintelis kandidatas į antro pirmininko pavaduotojo postą. Skelbiu kandidatą išrinktų ir sveikinu plojimais. Sveikinu, ponė Jansai Gajeri, ar prisijungtumėte prie mūsų? O dabar periname prie trečiojo vicepirmininko rinkimo. Pavaduojantis nariai yra tie patys, kvorumą turime. Taigi aš norėčiau dabar e, paprašyti jūsų pateikti mums e, kandidat, kandidatūras, kurie galėtų užimti trečiojo vicepirmininko pareigas. Pone pirmininkė, EPP frakcijos vardu mes norėtume iškelti Zigfrido Murezano kandidatūrą. Taip, aš sutinku kandidatuoti. Dėkoju. Aš konstatuoju, kad kitų kandidatų užimti trečiojo vicepirmininko postui nėra. Todėl ponas Zigfrid Murizan yra trečiasis mūsų komiteto vicepirmininkas. Aš jūs sveikinu ir prašau prisijungti prie mūsų čia presidiume. Dabar periname prie ketvirto vicepirmininko rinkimų. Pavaduojantis nariai tie patys. Uh, e, e, kvorumą turime. Taigi dabar norėčiau paprašyti jūsų pateikti mums kandidatūras ketvirto vicepirmininko vietai užimti. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. EPP frakcijos vardu mes norėtume pasiūlyti Patricijos Sūlin kandidatūrą ketvirtojo vicepirmininko vietai užimti. Patricija Sulin. Patricija Sulina, sutinkate kandidatuoti? Pone pirmininkė, Europos laisvės ir, ir uh, demokratijos frakcijos vardu aš norėčiau pateikti Jums Marko Zenį kandidatūrą. Marko Zenį, ar sutinkate kandidatuoti? Taip, sutinku. Turime du kandidatus. Abu jie sutiko kandidatuoti ir vienas ir kitas yra mūsų komiteto nariai. Ir vienas ir kitas užpildė finansinių interesų deklaraciją. Prašau. Pone pirmininkė, aš norėčiau žaliųjų frakcijos vardu pasakyti, kad demokratijos vardu mes turime pasisakyti, nes man yra visiškai ne, neprimtina tai, kad visi e, pirmininko ir visi pirmininko postai buvo padalyti tarp stambiausių frakcijų. Nes būtent dėl demokratijos tokos piliečiai ir nepritarė Europai. Mūsų frakcija ne, nepritarė tokiai, uh, tokiai praktikai ir todėl mūsų frakcija remia pono Zani kandidatūrą. Mes nepritarėme uh, jo frakcijos poziciją, bet mes remiame jo kandidatūrą. Bien, je constate qu'il y a. Na kągi, mes turime du kandidatus. Ir e, turėsime balsų surenkti slaptą balsavimą. Aš siūlau balsuoti elektroniniu būdu. Norėčiau priminti jums, kad Kiekvienas komiteto narys turi vieną balsą. Ir kad balsuodami jūs turėtumėt įdėti balsavimo kortelę į balsavimo aparatą. Taigi, APP frakcija turi 12 balsų, socialdemokratų frakcija 11 balsų, AKR 3 e, balsus, e, ALDE 4 balsus, Žalieji 3 balsus, EFD 3 balsus ir nepriklausomi nariai turi 3 balsus. norėčiau Jums priminti, kad e, tam, kad kandidatas būtų išrinktas, jisai turi surinkti daugumą balsų. Tai yra balsų už. Tuos, kas susilaikys, e, e, tų balsų mes neskaičiuosime. Jūs turite visi balsavimo korteles. Ir tikiuosi, kad jeigu neturėtų kortelės, jūs galėtų spręsti šią problemą. Norėčiau priminti jums kandidatų pavardės. Pirmasis kandidatas yra ponia Sulin. Žaliųjų frakcijų, sako pirmininkas atstovai. Ne, ne, pasitaiso pirmininkas, atsiprašau. Pane Sulin iš EPP frakcijos ir antras kandidatas ponas Zani iš EFDD frakcijos. Pirmasis kandidatas yra ponė Sulin, antrasis kandidatas yra ponas Zany. Jei balsuojate už pirmąjį kandidatą, e, tuomet spauskite žalėjį mygtuką. Jeigu už ponę Sulin e, balsuojate, spauskite žalėjį mygtuką. O jeigu balsuojate už poną Zany, spauskite raudonąjį mygtuką. Nous allons, nous allons procéder au vote. Taigi, pradedame balsuoti. Aš skelbiu, kad balsavimas prasidėjo. Galite balsuoti. Chacun a pu voter? Ar visi Balsavote? Tuomet balsavimas yra baigtas. Taigi balsavo 31 komiteto narys, vienas susilaikė. Taigi 30 balsų mes skaičiuojame. 16 būtų dauguma, Pane Sulinė surinko 20 balsų, ponas Zany 10 balsų. Taigi, ponė Sulin yra išrinkta ketvirtąją vicepirmininkę. Je déclare Madame Souline élue. Skelbiu ponę Salinta e, išrinkta ketvirtąją vicepirmininkę ir kviečiu ją ateiti į salės priekį. Eh, signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione eh, che come gruppo politico. Pirmininkė, jums leidus norėčiau padaryti trumpą e, pareiškimą. Mes, Italijos delegacija, savo frakcijoje manome, kad tai yra vienas iš demokratijos principų pažeidimo. Tai yra iš tų principų, kurie yra ES veikimo principas, mūsų komiteto veikimo principas. Norėčiau pasakyti, kad dauguma yra svarbi, tačiau reikia ginti ir mažumų teisės, teisės tų, kurie nepriklauso daugumai. Ačiū, jūsų pareiškimą užfiksavome. Aš taip pat norėjau padaryti trumpą pareiškimą. Pirmiausiai, noriu pasveikinti pirmininką ir biuro narius. Linkiu jums sėkmės. Jeigu jums seksis, tai mums visiems seksis. Yra iššūkių, kurie paminėti buvo mūsų pirmininko, pritariu jam, galėčiau taip pat paminėti daugybę dalykų, bet e, asignavimai mokėjimams yra labai svarbus dalykas. ES turi įvykdyti e, savo įsipareigojimus, tai e, labai svarbu, kuriant darbo vietas. Ir dar noriu pasakyti, kad Alanas Lamasiūras buvo puikus pirmininkas E, labai patyręs, labai žavus pirmininkas. Ir norėčiau pasakyti jam prancūziškai ačiū Alanai Lamasiūrai už tokį puikų darbą. O grįžtu dabar prie portugalų kalbos ir pasakysiu, kad matome demokratišką rezultatą. Mes buvome išrinkti daugumos balsais ir balsavimo rezultatus reikia gerbti. Tai, kas įvyko, yra demokratijos apraiška. Norėčiau pasidžiaugti balsavimo rezultatais. Balsavimas buvo visiškai skaidrus. Dauguma balsavo pagal dabartinius galiuojančius principus. Ačiū. Bien. Nous avons ainsi constitué notre, euh, notre bureau and uh, we have to confirm the calendar of meetings for the remainder of 2014. You had 2014 metams turime patvirtinti dabar posėdžių kalendorių. Jūs matote uh, tvarkaraštį. Jums norėčiau dar uh, keletą naujienų pasakyti. Mes turime nemažai narių naujų komitete. Sekretariatas jums išdalins dokumentus, kuriame bus pristatyta pradinė informacija, taip pat ataskaita 9-14 metų veiklos, kita svarbi informacija, e, kuris svarbi tęsiant darbus ir procedūras. E, vienas iš svarbiausių dalykų yra 15 metų biudžetas ir šių metų taisomųjų biudžetų projektai. Mes Taip pat e, turime e, atkreipti dėmesį į globalizacijos fondo taikymą. E, Žesek Dominik, būsimas kandidatas į komisijos narius, atvyks pas mus. Liepos 10 vyks mūsų posėdis, kuriame kalbėsime apie tai 9.30 ir frakcijos informacija, kita aktualė, turi E, paskelbti per koordinatorius e, frakcijoms. Ir reikės paskirti taip pat e, pranešėjus svarbiausiams klausimams. Dėl ponios Zaval, ji 15 metams bus bendroji pranešėja, bet oficialiai e, pono Garygos pakeitimas, kuris buvo 15 metų biudžeto pranešėjas, ir oficialiai bus taip pat patvirtinta, kad e, ponė Jensen bus pakeista kaip 15 metų biudžeto pranešėja, ponė Holmeier e, taip pat bus pakeista. Kitas komiteto posėdis vyks Strasbūre Liepos 14 18.30 bus e, Žesek Dominik, kandidatas į komisijos narius, išklausytas, o eilinis kitas posėdis vyks Briuselyje Liepos 23 dieną. Sekretoriatas palaikys e, ryšius e, su frakcijomis, kad būtų galima įsiaiškinti e, dėl e, to, į kokias kalbas turėtų būti verčiami posėdžiai. Šis posėdis baigtas. Prašau visų e, palikti salę greitai, nes iškart turi prasidėti kito komiteto posėdis. Ačiū.